konvencijai ES tarnautojų bylose. Taigi pranešėjai žodis pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Šis parlamentas ne pirmą kartą svarsto ES teisingumo teismo klausimus šios kadencijos metu. Kaip žinote, Luksemburgo teismas jau visą eilę metų, ypatingai pirmosios instancijos teismas, yra sunkioje situacijoje, kadangi nuolatos daugėja ginčytinų atvejų. Bylų skaičius, kurios pasiekia teismą, padidėjo nuo 398 iki 911-12-14 e, e, e, metais. Kiekvienais metais vis daugėja ir daugėja tų teismų. Penki e, e, skundai jau buvo priimti ir dabar 27 milijonai eurų yra ieškiniai pasiekę, kad e, faktiškai dvigubai negu kainuoja tos reformos. Dėl to mes balsavome 2015 m. 28 spalio už tai, kad būtų padidintas teismo teisėjų skaičius, kad būtų du teisėjai nuo vienos valstybės narės, kad būtų panaikintas tarnautojų teismas ir kad būtų septyni iš to teismo teisėjai perkelti į pirmos instancijos teismą. Mūsų e, patvirtintas reglamentas yra antras šio sprendimo etapo, įgyvenimo etapas ir dabar e, visi atvejai, visos tos bylos, kurios pateks į teismą, tarnautojų teismą patektų turėti, turėtų patekti į pirmos instancijos teismą. Mes parlamentas siekiame išlaikyti nuosenklumą, perduodant vieno teismo kompetencijas kitoms ir kad e, teisingumo teismas sklandžiai perimtų e, tarnautojų teismo pareigas. Taigi dabar vis, visur galios vieninga procedūra ir belieka tikėtis, kad šis reorganizavimas pagerins e, tiek teisėjų darbo, tiek sprendimų kokybę. Mes garant, turime garantuoti piliečiams, kad teisingumas e, bus ir greitai įgyvendinamas, ir jis bus kokybiškai. Taigi mes norime, kad kuo daugiau atvejų būtų išnagrinėta e, penkių, o ne trijų teisėjų kolegijos ir mes norime, kad būtų specializuoti teismai. Aš taip pat norėčiau valstybėms narėms priimti, kad Europos parlamentas balsavo už tai, kad tarp teisėjų būtų vyrų, išlaikyta vyrų ir moterų pusiausvyrą. Dabar valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad to pariteto būtų laikomasi. Ponas pirmininkė, aš atvirai pasakysiu, šis sprendimas, kuris buvo pasirinktas, nėra, nėra pats geriausias. Man tenka tik apgailestauti, kad valstybėms narėms nepavyko susitarti dėl mažesnio teisėjų skaičiaus ir dėl rotacijos sistemos. Tačiau e, taryba nepajudinama, o parlamentas imasi savo atsakomybės. Mes dabar turime e, suteikti teismui visas galimybės funkcionuoti, reikia ES užtikrinti teisingumo erdvę ir demokratinėje erdvėje. Tai yra būtina. Eh, Dėkoju, ponė Delvu. Laukiame kol kas eh, atvykstant komisijos nario Avramopulos. Štai jis jau ir atvyksta. Sveiki atvykus. O dabar išklausykime ponios Hübner nuomonės, Konstitucinių reikalų komitetas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos e, sutartis, e, reikia e, Teisingumo teismo statutą priimti pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Reikia užtikrinti efektyvumą e, bendrojo teismo ir sustiprinti Europos teismų sistemos veiksmingumą apskritai. Aš tikiuosi, kad šio reglamento prieimimas e, sumažins bylų trukmę bendrajame teisme ir sumažins riziką, kad sąjunga nesilaikys e, pagrindinių teisų hartijos 47 straipsnio. E, Teisingumo teismas turės užtikrinti vienodą E, teisės e, interpretavimą. Tai sustiprins e, sąjungos struktūrą ir užtikrins nuoseklumą precedento teisėje. Todėl svarbu, kad Europos parlamentas pritartų dabartiniam pasiūlymui, kad Europinė teismų sistema galėtų veikti veiksmingiau. Dėkui. Dėkoju, ponia Hübner. Na, o dabar e, suteikiu žodį komisijos nariui Avramopulas. Glielo concediamo un minuto. Tuoj suteiksime jam žodį. Allora, il commissario chiede di poter intervenire mm, tra. Komisijos narys prašo, kad galėtų pasakyti po kelių, e, po kelių minučių, tad pradėsime dabar jau ir diskusiją. Išklausysime politinių frakcijų atstovų pasisakymus dabar. Ponas Vievka, EPP frakcija. Dėkuoju. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, e, mes užbaigėme Europos Teisingumo teismo reformos antrąjį etapą. E, diskusija dėl šios reformos prasidėjo pereitais metais ir dabar mes tiesiog susidurėme su jau atliktų veiksmų rezultatais. Tiesiog tęsėme tai, ką reikėjo padaryti. E, Kitaip sakant, tarnautojų teismą įtraukėme į bendrąjį teismą. Septyni teisėjai, kurie dirbo tarnautojų teisme, nebus e, naujieji bendrojo teismo teisėjai, bet jie bus įtraukti į jau dabar egzistuojančių teisėjų sąrašą. Taigi papildomų išlaidų nebus, o naudos iš to bus. Turime pasakyti, kad e, tarnautojų teismas kol kas sprendė tik tai personalo bylas, jokių kitų bylų nesprendė. Tačiau ypatingai daug tokių bylų nebuvo. O reformos pokyčiai leidžia mums dabar perkelti bylas susijusią su tarnautojų e, teismo bylomis e, į pirmos instancijos teismą. Tie teisėjai, kurie daugiau nebetirs tarnautojų bylų, galės užsiimti kitomis bylomis bendrajame teisme. Akivaizdu, kad ta reforma yra būtina, kaip minėjo Danuta Hübner, tai reforma, kuri turėtų smarkiai pagerinti Europos teismų sistemos kokybę. Tad aš raginčiau visus visas institucijas prisiminti, kad eina kalba apie labai svarbę mums visiems instituciją. Iš tikrųjų, e, ta reforma bus labai atidžiai vertinama ir aš labai e, tikiuosi, kad e, mes turėsime galimybę įvertinti po kelių metų, kaip bendrasis teismas funkcionuos ir pasakyti, ar po kelių metų pasakyti, ar mūsų pasirinkimas buvo teisingas ar ne. Aš Manau, kad jis teisingas. Dėkui socialistų demokratų frakcijos vardu, ponė Reigner. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. E, čia yra grinai techninė reforma. Ketvirtąjį kartą yra e, reformuojamas šis teismas E, padidėjo e, teisėjų skaičius ir dabar kiekviena valstybė narė galės nominuoti du e, teisėjus. Buvo panaikinti. Tarnautojų bylos buvo perduotos bendrai teismą. Dabar kalb, e, kalbame apie techninę, e, techninius pakeitimus, kurie yra sveikintini. Tačiau yra aišku, kad reikia kreipti dėmesį ir į e, vienodą moterų ir vyrų teisėjų skaičių. Tai buvo pranešime kai, išdėstyta kaip sąlyga ir mes pritarėme, kad skiriant naujus teisėjus reikia laikytis vienodo moterų ir vyrų skaičiaus. Aš noriu tai uh, pakartoti. Nacionalinių lygmenių dauguma teismų šią prasme jau yra gana subalansuoti. Norėčiau, kad taip pat būtų ir europinių lygmių. Ačiū. ECR frakcijos vardu minutę ponui Dzambatski. Žemė kolegai, važiavimai, kusin komisar. Dėkuoju, panė pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Visi pritarėme, kad reikia e, reformuoti šį teismą ir senai reikėjo paruošti tokį pranešimą, nes mes jau senai matome poreikį ieškoti kompromiso. E, visų politinių frakcijų. Tačiau mes nepamirštame ir to fakto, kad šis kompromisas e, taip pat gali būti pasiektas tik tai padidinant teisėjų skaičių. Norėčiau pabrėžti, kad šis pakeitimas, būtent pakeisti struktūrą, e, kainuos bent jau 20 milijonų. Ir šie šios lėšos bus sumokėtos iš Europos mokesčių mokėtojų kišenės. E, nėra pakankamai pagrindo pagrysti tokį sprendimą. Reikia turėti omenyje ir šio sprendimo kaštus, ir jo pasiekmes. Ačiū. Alde vardu Marinė Pinto. Dvi minutės. Por... Portugalija jeigu jau kas. Portugalijoje sakoma, kupuruotai grabas išlygins. Ir iš tikrųjų matome, kad e, trūksta skaidrumo, e, trūko skaidrumo viso proceso metu. E, statistika susijusi su bylomis susikaupusiomis yra neskaidri nuo pat pradžių. Mes matome, kad Europos Teisingumo teismas e, visą laiką trukdo Europos parlamentui gauti visą informaciją. Ir daugelis parlamento narių e, dėl to negali balsuoti, e, kaip norėtų Taip, e, reikia e, veiksmingiau dirbančių teismų, kurie užtikrintų teisingumą ir e, taip pat reikia lankstumo. Pasiūlymas dėl Europos teisingumo teismo, kuris stumiamas per parlamentą, pagrystas didžiuliais melais. Iš tikrųjų nėra dabar užsilikusių bylų. Dabar siūloma padvigubinti teisėjų skaičių. E, iš tikrųjų teisėjai neturi pakankamai darbo, nėra pakankamai bylų, kad būtų galima paskirstyti jas tarp jau dabar dirbančių teisėjų, o dar bus papildomai paskirti teisėjai. Bylų skaičius perduotų pastarojų metų teismui yra daug e, mažesnis negu kad anksčiau buvo nagrinėjama per e, atitinkamus laikotarpius tarnautojų teismas e, yra žinomas tuo, kad teisėjai buvo labai aukštos kokybės, labai patyrę ir dirbo jisai labai taupiai. Dabar atsiras nauja sistema, e, tai kainuos labai daug, e, už tai turės mokėti Europos mokesčių mokėtojai. Daug iš šalių kenčia nuo labai griežtų taupimo priemonių. Ir matome, kad dabar matysim, pamatysime greitai pasiekmes to, kas prasidėjo labai blogai ir matysime pačius blogiausius rezultatus. Tokia yra ES strategija. Pone Hautela, žaliųjų vardu pusantros minutės. Teisenos e, perdavimas e, viešosios tarnybos ginčiuose yra Europos Teisingumo teismo e, kompetencijos dalis. ES teismų sistemos funkcionavimas deramas yra vis, labai svarbus e, visai teisė ES. Dėl to Europos parlamentas, nežiūrint kritikos, E, turėjo priimti tam tikrus sprendimus, bet jisai rėmė teismo reformą, tačiau valstybės narės turi tą patį e, daryti. Aš priminsiu, ką jau sakė kolegos. Spalio mėnesį taryba ir parlamentas padarė bendrą pareiškimą. Jame buvo pasakyta, kad reformų proceso pabaigoje tam, kad būtų užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų, valstybės narės turi kaip tik tai įmanoma siekti paskirti moteris teisėjas, kad būtų užtikrinta moterų moterų ir vyrų pusiausvyrą ES teisme. Pirmininkė, aš esu įsitikinusi, kad kiekviena valstybė narė turi tikrai puikių patyrusių vyrų ir moterų teisėjų ir aš mm, sieksiu užtikrinti, kad parlamentas primintų tarybai e, sulaužytus pažadus dabar ir ateityje. Pone Ferrara, apdada vardu. Vienai minutai. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų pranešėja, ponė Delvo, apibrėžė šią reformą kaip prieštaringą. Pereitą spalio mėnesį dėje e, mūsų parlamentas e, patvirtino teisėjų skaičiaus padidinimą du kartus iki 56. Dabar eina kalba apie tarnautojų teismo panaikinimą. Bet e, pačio teismo teisėjai e, tuo abejoja. Greta viešųjų išteklių švaistimo, greta blogos nuomonės apie šios reformos rezultatus, iškyla labai e, didelis klausimas dėl naujųjų teismų kūrimo. Eina kalba dabar apie tam tikrą teismų architektūros, e, kuri yra nustatyta sutartyse, kūrimą. E, mes negalime užmerkti akis į reformą, e, kuri prieštaroja sutarčių nuostatoms. Ponas Majer, ačiū pirmininkė. Kaip visi žinome, parlamentinės demokratijose veikia teismai ir jie yra teisinės sistemos pagrindas. Kai darome pakeitimus, viskas tampa labai sudėtinga ir tai reiškia, kad jeigu laikomės įstatymus, e, atitink, e, galioja ir tam tikros procedūros ir žinoma e, bylų padaugėjo. Manau, netinkamai buvo e, padidintas teisėjų skaičius, bet labiausiai mane jaudina tai, kaip tai buvo padaryta. Tai buvo padaryta taip, kaip dažniausiai daroma ES. Tai teismas paprašė 12 papildomų teisėjų, buvo paskirti 28 kaip tie 16 teisėjų, kurių nes, net niekas neprašė, ką jie veiks e, per savo kadenciją, va, e, vaikštinės nieko, nieko neveiks. Ir galų gale kyla klausimas, ką galėtų nuveikti tie teisėjai, kaip spręsti problemas, o ne kaip daug, kuo daugiau jų paskirti. Uh, Pone Esteras Feragut, bet ji dar neatvyko į salę. Dabar suteiksime žodį ponui Koferati. Pusantros minutės, prašom. Signor komisario, qualche mese fa. Pane komisijos nary, prieš keletą mėnesių per diskusijas aš pasisakiau prieš tai, kad teisėjų skaičius būtų padvigubintas. E, kiti kolegos tada išplėtojo mano argumentus. Nėra jokių priežasčių tokį žingsnį žengti. Reikalas tai, kad toks žingsnis e, sugriautų labai svarbę ir trapę struktūrą. Pone Delvo puikiai atliko savo darbą, stengdamasi tas struktūras atkurti ir išsaugoti yra labai svarbu, kad e, tarnautojų teismas, kuris dabar bus absorbuojamas e, bendrojo teismo ir kuris per pastarosius kelius metus yra sukaupęs daug kompetencijų, Taigi labai svarbu, kad tos kompetencijos nebūtų išvaistytos ir prarastos, nes padėtis bus dar rimtesnė. Nekartą girdėjome klausimą apie moterų vaidmenį šioje veikloje. Kalbama apie tam tikrą paritetą būsimajame teisme. Tačiau gerų ketinimų nepakanka. Reikia saistančių nuostatų, nes antraip ir toliau tik tai kalbėsime apie moterų vaidmenį, būtinybę užtikrinti lygybę, bet nieko ir nedarysime. Jeigu tai liks tik tai kalbomis, tai e, prarasime pasitikėjimą piliečių akise. Taigi reikia kvotų, kad užtikrintume, jog ši sistema tikrai veikia. Dėkui, dabar vieną minutę ponai Ujazdovski. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Tarnautojų teismo įtraukimas į bendrąjį ES teismą į vieną iš Teisingumo teismo institucijų yra plano dalis. Tačiau e, per tą trumpą diskusiją, kuri tęsiasi kelias minutės, šiandieną e, supratau, kad mes visų pirma turime galvoti apie tai, kokią metodiką tokią reformą reikėtų grįsti. Yra daug e, pasakyta kritikuojant visą reformą ir ta kritika ateina iš pačio teisingumo teismo, nes kai kurie teisėjai patys abejoja, kalbama apie tos reformos e, kainą. Na ir pagaliau viskas e, turi suktis apie teisingumo teismo veiksmingumą, atvirumą, ir sprendimų skaidrumą bei veiksmingumą. Kolegos iš kitų politinių frakcijų, e, aš manau, kad reikėtų dar truputį pamastyti prieš apsisprendžiant, kaip balsuoti. Reikalas pernelyg jautrus, kad e, elgtumės skubotai. Čia būtina siekti visų frakcijų bendro sutarimo. Ponas Butonė, vienai minutė prašom. Pone Butonė, atsiprašau. Kaimas pirmininkė, kolegos, e, kalbame apie Teisingumo teismo ketvirtąją reformą, e, kuri panaikins e, tarnautojų teismą. Mes matome, kad daug kas buvo daroma gana skandalingai ir neatsakingai. Jeigu pasižiūrėtume į 257 sutarties e, straipsnį, tai matysime, kad nėra pagrindo e, tam daryti netlikta sąnaudų analizė. Taip pat e, nėra jokių sąsajų su kitomis jurisdikcijomis ir matome, kad visiškai beprasmiškai bus naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos, kai valstybės narės priversos taupyti su teisėjais ir darbuotojais teismo net nebuvo pasikonsultuota. Ir dabar manau, kad mūsų tevinainiai europiečiai pamatys tikrą ES veidą. Manau, kad artėja Europos pavasaris. Ačiū. Dėkuoju, ponas Pošpišil, e, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pernai rudenį Kai kalbėjome apie Europos teisingumo teismo reformą, aš aiškiai sakiau, kad nereikia, nėra jokios priežasties dvigubinti teisėjų skaičiai ir nebalsavau už tai. Bet e, matome, kad teisingumo teismo darbai vis plečiasi, tačiau nepakankamai, kad būtų galima padidinti teisėjų skaičių nuo 28 iki 56. E, kas e, užsiemė e, teismų darbo, žino, kad tai nepagrysta, net atsižvelgiant į didėjantį krūvį. Aš Čekijoje dirbau teismų sistemoje ir žinau, kad keliais teisėjais galima pakeisti skaičių, bet ne tokiu dideliu skaičiumi. Matome, kad dabar bus panaikintas tarnautojų perdodamos funkcijos bendrajam teismui tai yra pastangos rasti e, darbo e, teismui, kadangi bus padidintas e, tiek taip teisėjų skaičius. Manau, kad nėra gerai taip daryti, reikėjo pagalvoti, kaip sutaupyti. Aš pritarsiu perkelimui tarnautojų teismo funkcijų į bendrąjį teismą, bet e, manau, kad e, tai, kas dabar daroma, prieštarauja sveikam e, protui. Dabar spontaniški pasisakymai ir pirmas kolega Negresku. Dėkoju. Pirminkė pasitikėjimas piliečių yra labai svarbu Europos e, Sąjungoje. Ir mes e, matome, kad reforma tarsi pagerintų situaciją. Mes turime pasakyti, kad reglamentas yra tarp institucinio dialogo rezultatas, e, tai gali pagerinti Europos teisingumo sistemą. Mes turime galvoti taip pat apie e, teismo darbo tvarkos taisyklės ir taip pat, jeigu uh, E, galima pateisinti, tai teisėjams bus paskirstytas tarp teisėjų didesnis bylų skaičius. Mes turime siekti e, patvirtinti tam tikras normas dėl e, bylų perdavimo. Taip pat reikia gerbti lyčių lygybės principą, nes tai turi prisidėti prie geresnio funkcionavimo fondo. Ponas Marinesku. Negresku, atsiprašau. Mes kalbame apie tai, kad bendrasis teismas perims e, e, funkcijas e, viešosios tarnybos. Dabar kiekviena valstybė narė galės paskirti du teisėjus. Taip pat bus panaikintas viešo tarnautojų teismas siūloma buvo iki 47 padidinti teisėjų skaičių. O septyni teisėjai, kurie dirbo tarnautojų teisme, e, praras savo postus. Nuo 2010 metų 6 procentais padėjo bylų e, skaičius ir e, tų metų pabaigoje virš tūkstančio bylų dar buvo neišnagrinėta. Matome, kad dabar padidės teisėjų skaičius iki 56, bus po du nuo valstybės narės, kad būtų galima e, susitvarkyti su desniu krūviu. Kolega Jakovčič. Sanglauta, e, piliečių teisinė apsauga, veiksmingumas. Visa tai yra vertybės ir principai, kurie minimi pranešime, tačiau aš noriu pasakyti, kad turiu tam tikrų išlygų. Aš nesu visai tikras, kad ta reforma duos norimų rezultatų iš karto. Taip pat nesu tikras, kad visur vienodai su džiugėsiu bus tai priimta. Ir uh, Reikia taip pat atsižvelgti į pasiūlymus. Aš už reformą, bet ji turi būti įgyvendinta laipsniškai. Jeigu taip nebus padaryta, mes atsidursime tokioje situacijoje, kai e, visuomenė labai griežtai kritikuos e, šios veiksmus. Aš už reformą, bet e, reforma turi būti laipsniška. Ir jeigu mes patvirtinsime šį sprendimą, kad uh, kiekviena valstybė narė e, bus po, e, turės po du teisėjus, tai reikia atsižvelgti į lyčių lygybės principą. Tuo ir baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra. Norėčiau e, padėkoti komisijos nariui Avromopolus, kad klausėsi mūsų diskusijos. Komisija mus informavo, kad ji nenori pasisakyti per šias diskusijas ir Keletą kartų buvo pasakyta, kad mes nagrinėjame teisingumo teismo pasiūlymą. Dabar žodis e, pranešiai. Dėkoju, e, gerimas pirmininkė, aš manau, kad viskas jau pasakyta per diskusijas, mes jau antrą kartą per pusmetį e, svarstome šį klausimą, nei vienų, nei kitų pozicija nepasikeitė ir aš E, noriu pasakyti, kad aš labai vertinu teisingumą, visus teismus, pirmiausia, Europos teisingumo teismą. Aš e, pasitikiu e, tuo, kad jo darbas bus geriau organizuotas ir kad jis toliau tarnaus teisingumui Europos Sąjungoje. Aš dar kartą norėčiau pakviesti valstybės narės skiriant teisėjus atsižvelgti į lyčių lygybės principus. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. O. E Dėkuoju, ponė.